Tvarkės punkto komisijos 2016 metų darbo programos rengimas, komisijos pareiškimas šią temą. Iš karto norėčiau atkreipti dėmesį į tokį dalyką nagrinėdami e, šį darbo tvarkės punktą neleisime mėlynųjų kortelių procedūros ir nebus spontaniškų pasisakymų procedūros, nes susitarimas tarp frakcijų buvo toks, kad kalbės po vieną kiekvienos frakcijos atstovą. Pirmia, pirmajam žodį suteiksiu komisijos vicepirmininkui ponu Timermans. Exactly. Dėkuoju pirmininkė. Lygiai prieš dešimt metų Londone mirė 52 žmonės, šimtai buvo sužeista per nepaprastai baisų teroristinį išpolį. Labai gerai prisimenu tas dienas, prisimenu, kaip stipriai tuomet pasireiškė solidarumas su Londonu, Junktinė karalystėje, visame pasaulyje ir Europos Sąjungoje ypatingai. Norėjau tą pasakyti savo pasisakymą šiandieną pradžioje nes manau, kad mes kaip europiečiai nepriklausomai nuo mūsų požiūrių į Europos integraciją, bendradarbiavimą, tuo metu supratome, kad mūsų likimas yra bendras. Ką mes darytume teisingai, neteisingai, mes visi turime bendrų prievalių kovoti už mūsų piliečių saugumą. Turime bendrą pareigą užtikrinti, kad tie barbarai, tie iškreipto proto mąstytas nihili, e, nihilistai neturi teisės kelti sumaišti mūsų europiečių visuomenė. Tai yra vienas iš didžiausių mūsų visų šalių iššūkis. Tai yra toliau plačiau negu politika, tai susijęs su žmogiškoju orumu, bendrosiomis vertybėmis. Jeigu Pažiūrėkime, kas įvyko per pastarosius dviejus metus. Daug didelių iššūkių Europoje. Terorizmą, ką tik minėjau, migracijos krizė, poreikis kurti darbo vietas, užtikrinti augimą, poreikis e, veikti besikeičiančioje pasaulio ekonomikoje. Graikija tai yra kontekstas, kuriame mes komisija rengėme e, kitų metų e, darbo programą, įgyvendame šių metų programą. Dabar keletas žodžių apie šių metų komisijos darbo programą. Daugiau negu pusė numatytų dalykų beveik visiškai gyvendinti. Europos investicijų fondas, strateginis fondas nuo Liepos 1 pradėjo veikti jūsų dėka, Europos parlamento dėka. Investicijų energetikos sąjungas, kaimė bendroji rinka, migracija, vidaus saugumas, sažingesnė įmonių apmokestinimo sistema. Priemonės tose srityje įgyventintos. E, per ateinančius mėnesius ir metus šis parlamentas taip pat spręs labai svarbius klausimus. Kai kurie pasiūlymai jums jau pateikti, daugiau dar bus pateikta, peržinti e, energetinio ženklinimo, uh, teisės aktus kitą savaitę. Daugiau kaip 40 pasiūlymų teisėkuros bus susijęs su minėtomis mano strategijomis. Tai, susiję, e, tai papildomai prie 140 e, pasiūlymų, kurie yra pateikti Europos parlamentui. Taigi mes turime išsklaidyti mitą, kad komisija nepakankamai stengiasi Mes siekiame e, reaguoti į dėlius įvykius ir rimtai dirbsime teisėkros srityje. Ambicinga strategija prekybų investicijų srityje bendroji paslaugų prekių e, rinkos sistema. Mes pateiksime veiksmų planą e, plėtoti realiai kapitalo rinkos sąjungai, kapitalo rinkų sąjungai. Įdirbsime aktualiausiose srityse. Iki metų pabaigos mes norime jums pateikti išsamų labai reikalingą paketą ekonominės ir pinigų sąjungos srityje. Socialinė dimencija. Ji labai svarbi ekonominė ir pinigų sąjungoje, bet ir plačiau. Pirmininkas Junkeris, aš e, labai daug dėmesio skiriame šiems dalykams. Jaunimo užimtumo iniciatyva, norime ją paspartinti ir numatėme milijardą eurų šiais metais skirti e, darbo mobilumo paketas šiais metais turėtų būti patvirtintas. Mes aktyviai dirbame. Kolegija dirbs, diskutuos apie e, socialinę politiką. Ta darysime iškart po vasaros atostogų. Galvodami apie kitus metus, mes e, turime pasakyti, kad trijų reikia šokėjų, kad ir kaip keista būtų. Reikia, kad visos trys institucijos dalytųsi savo atsakomybę. Todėl uh, Mes dabar dermės dėl e, peržiūrėto tarp institucinio sustarimo dėl geresnės teisėkros ir laukiu pirmo sustikimo politinio. Niko Šmit e, atstovaus pirmininkaujančiai šaliai, o Giferhofštatas Europos parlamentui atstovaus. Mes akcentuojame savo pasiūlymę tai, kad reikia e, daugiametį metinį e, planavimą ir programavimą stiprinti, reikia, kad e, parlamentas ir komisija bendarbiautų. Tai yra išdėsta pagrindų sustarime, mes ir toliau vykdysime tą pagrindų sustarimą. Mes taip pat pagal sutartys numatytą vaidmenį visoms institucijoms e, labai vertiname ir gerbime ir mes norime užtikrinti, kad mūsų bendros pastangos e, duos e, norimų rezultatų, kad galėtume, galėtume spręsti Europos iššūkius. Dabar trumpai apie pasirengimus kitiems metams. Pirmos orientacinės diskusijos vyks kolegijoje kitą savaitę. Rugsėjį turėsime galimybę įvertinti pažangą ir iššūkius E, e, pirmininkas Junkeris padarys pranešimą apie ES būklę. 27 e, spalio mes pateiksime programą ir komisija aktyviai dalyvaus dialoge su parlamentu pagal pagrindų sutarimą. Mes įsiklausysime į valstybių narių nuomonę bendrų reikalų taryboje kad e, galėtume orientuoti savo diskusiją, išsiųsime ketinimų protokolą. Jisai bus paskeltas kartu su pranešimu apie ES būklę rugsėjo mėnesį. Jūs galite tikėtis e, kryptingos, balansuotos darbo programos dar vienos, kuri bus e, skirta tik kitiems metams. Dešimt prioritetų buvo atspindėta, kuriuos apibrėžė ponas Junkeris ir pritarė parlamentas toje programoje. Strateginės darbos tvarkės, kurios jau pateiktos, kurios dar bus pateiktos vėliau šiais metais, bus aišku e, pagrindiniai elementai ir mes akcentuosime rezultatus, rezultatų siekimą iš to, apie ką esame paskelbę. Prašau prisiminti, kad uh, Tai yra esminės svarbos dalykai komisijos darbo programą. Jūs jau žinote, kad tai yra pagrindas e, ant kurio mes ateisime konkrečius pasiūlymus. Kiti metai, aišku, bus e, tarpinės peržiūros daugiametinės finansavimo programos e, metai, tai labai svarbu mūsų visoms institucijoms. Mes labai akcentuosime atnaujinimą teisės aktų, reikia atsižvelgti iš šios dienos iššūkius ir tam reikia skirti nulatinį dėmesį. Mes žiūrėsime, ką reikia atšaukti, atsijimti, kad teisėkuros. E, kadangi nėra galimybė, jog bus patvirtinti kai kurie teisės aktai, ir mes e, at, nurodysime tokius teisės aktus ir sieksime taip pat rezultatų šiame kontekste, būdami pragmatiškais mes taip pat nurodysime, ką reikėtų paspartinti. Aš tikiuosi, kad mes galėsime glaudžiai dirbti su parlamentu ir manau, kad mes tikrai turime užtikrinti geresnius rezultatus savo piliečiams. Baigdamas pirminkė, norėčiau pasakyti, kad mūsų politiniai prioritetai, planavimas gali labai daug ką pakeisti Ar europiečiai, pavyzdžiui, žiūrės į ES kaip į problemą ar sprendimą tų didelių iššūkių, su kuriais susiduria? Aš labai laukiu šio parlamento rezoliucijos, kuri turi, turi būti tvirtinama vėliau šią savaitę ir tai padės tikrai komisijai dirbti toliau, dirbkime kartu, nes yra nepaprastai daug iššūkių ir tiek daug rezultatų iš mūsų tikisi piliečiai, taigi dirbkime kartu. Vielen Dank. Dėkoju. Dabar pasisakys e, kalbėtojai frakcijų vardu, Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės Josef Šajer. Dėkoju, ponė pirmininkė, e, gerbiamas komisijos vicepirmininkė. Mes čia atvirai e, Europos parlamente kalbame apie tai, kad Europa susiduria su sudėtinga situacija ir manau, kad ši savaitė tą ir įrodo, bet tai dar labiau pabrėžia, kad mes turime dirbti e, tam, kad galėtume padidinti ES efektyvumą. Kalbant apie komisijos e, darbo programą 2016 metams, aš norėčiau pasakyti, kad aš norėčiau e, pasidžiaugti, kad E, tuo, ką pasakė komisijos atstovas, nes dabar jau praėjus e, įpusėjus šiems metams mes jau galime padaryti e, tam tikras išvadas ir komisija pradėjo tarsi tokį greitą staigų startą. Yra pasiūlytas investicijų paketas ir kitos investicijos ir mes, Europos parlamentas, norėtume palaikyti jūs, kad tas procesas vyktų ir toliau, kad tas toks galingas startas kad ta energija ne, ne, nenusilptų. Ir aš norėčiau priminti parlamento sprendimą priimtą sausio mėnesį e, nepalaikyti rezoliucijos dėl e, komisijos darbo programos. E, paprastai e, darbo tvarka to e, nereikalauja ir ne, tai nėra. E, taip, kad mes tarsi netlikome savo įsipareigojimų. E, šie metai yra tokie parengėmėjai metai ir mes e, tarsi baigėme tą parengiamųjų darbų procesą E, dabar vyksta dėrybų procesas ir per jį mes čia Europos parlamente turėtume aptarti viską, kas buvo padaryta per tuos pusę metų ir taip pat e, aptarti svarbiausius projektus artimiausiai ateičiai. Tai reiškia, kad mes negalime e, daryti kažkokių kompromisų. Tačiau kalbant apie visą šį procesą, reikia pasakyti, kad parlamento vaidmuo yra labai svarbus ir e, mes turime tam tikras priemonės, kurias galime naudoti kad galėtume e, savo iniciatyvą pat, pateikti tam tikras idėjas komisijai. Ir mes labai džiaugiamės, kai komisija paklauso tų idėjų. E, Ir aš norėčiau pasidžiaugti, kad komisijos vicepirmininkas pabrėžia, kad mes norime veiksmingos e, teisėkuros ir biurokratijos mažinimo. Ir e, kad ES teisės aktai būtų e, aiškiau lengviau įgyvendinami. Manau, kad mums nereikia naujų teisės aktų, mums reikia geriau įgyvendinti tuos, kurie jau egzistuoja. Ir, ir mes turime šiame parlamente e, stengtis padaryti daugiau, e, kad įgyvendintume teisės aktus ir tai negali būti kažkoks tuštybės klausimas, kas parengs daugiau pranešimų tam tikrą temą. Mes e, taip pat turime pabrėžti, kad yra labai svarbu kalbėti apie deleguotusius aktus pagal Lisabono sutartį mes matome tam, tam tikrą. E, tam tikrą vilkinimą iš tarybos pusės ir todėl turime spręsti e, problemas. E, Ir e, gaila, kad kai kurių teisės aktų e, susijusių su e, geresnė teisėkura komisija atsijėmė. Mes tikimės, kad mes galėsime dar kažką padaryti šioje srityje. Taip pat turime gerinti užimtumo politiką, turime nepamiršti skaitmeninės darbo tvarkės. Tai ta skaitmeninė darbo tvarkė turėtų vaidinti svarbų vaidmenį mūsų visuomenėse, ypač gerinant užimtumo situaciją ir, de, ir, ir gerinant gebėjimus mūsų piliečių, ypač jaunosios kartos. E, kalbant apie pinigų, e, ekonominę ir pinigų sąjungą, mes turime e, remtis egzistuojančią dviejų dokumentų ir šešių, dviejų dokumentų ir šešių dokumentų paketais. Ir turime stengtis, kad šie paketai būtų pilnai įgyvendinti. Kalbant apie mokestinę politiką, kuri yra. E, reformos valstybėse narėse, nar, e, valstybėse narėse dalis. Mes taip pat turime e, imtis tam tikrų veiksmų, taip pat kalbėti apie kovą su mokesnių sukčiavimu ir mokesčių e, vengimu, dėl to, kad yra labai svarbu gauti daugiau pajamų į ES biudžetą. Norėčiau apibendrinimas pasakyti, kad būtų svarbu, kad Europos parlamentas taip pat turėtų balsą e, šiame procese ir aš tikiuosi, kad rezoliucija, kuri bus parengta, kad ją palaikys dauguma parlamento narių ir kad mes būsime išgirsti. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbės Enrique Gerero Salom. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, dėkoju, ponė vice komisa, e, vice, komisijos vicepirmininkė, mes visų pirma turėtume e, aptarti tai, kas, ką jau e, įgyvendino komisija, ką jie atliko pateikdama darbų programą ir taip pat čia e, Europos parlamente mes turėtume e, turėti galimybę dalyvauti tose politiniuose veiksmuose, kuriuos nori inicijuoti. E, Europos komisija. Ir iš tiesų reikia pabrėžti, kad Europos parlamentas turėtų būti Europos Sąjungos e, politikos e, sprendimų dalis, e, sprendimų prieimimo dalis. Dabar aš tam tikrų rezultatų nematau kalbant apie augimo skatinimo programą, e, ji pagerino e, Europos ekonominę politiką, nes e, yra atsižvelgiama į tam tikrus aspektus, kurie yra svarbus kovai su, su skurdu Europos Sąjungoje. Ir taip pat yra svarbu kalbėti apie e, mokesčių politiką. Taip pat komisija, e, komisija e, pasisakė dėl emigracijos, dėl energetikos politikos ir dėl kitų ekonominės politikos ryčių. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad svarbus aspektas yra uh, Skaidrumas ir e, tai, kad komisija pasisako už skaidrumą, tą reikia e, vertinti teigiamai. Kalbant apie 2016 metus, mes turime aiškius prioritetus, jie yra susijęs su socialinė politika, emigracijos politika bei mokestinė politika ir taip pat reikia nepamiršti demokratijos iššūkių. Socialinės politikos srityje mes norime pasiekti, kad visi ES teisės aktai, visos politikos rytis turėtų savyje socialinės politikos aspe, aspektų. Ir jeigu mes norime pasiekti socialinės gerovės, mes turime e, visi to siekti. Ir čia reiktų pabrėžti kovą su skurdu ir atskirtimi, pavyzdžiui, derantis dėl. E, darbo užmokesčių ir kolektyvinių sutarčių. Taip pat e, kalbant apie darbuotojų teises ir apie jų mobilumą. Kalbant apie ekonominę ir pinigų politiką, taip pat yra rengiamas dokumentų paketas ir čia reikia nepamiršti socialinio teisingumo. E, socialinis teisingumas neturėtų būti vien tik žodžiai, kuriuos pasako komisijos pirmininkas, tai turėtų atsispindėti visose teisės aktuose. Kalbant apie mokestinę politiką, yra e, taip pat tam tikrų pasiūlymų. Galima e, siekti, kad apmokest, apmokestinama būtų prie e, pajam, kad ten, kur gaunamos pajamos kad būtų pakeista pelno mokesčio bazė. Ir taip pat būtų labai svarbu, kad e, valstybės narės solidariai e, prisimtų įsipareigojimų emigracijos rytyje ir skatintų e, legalų, legalią migraciją ir taip pat solidariai spręstų prie, politinio prieglopščio E, klausimus. Taip pat mūsų frakcija norėtų, kad būtų pateiktas pasiūlymas su objektyviais e, skaičiais ir atitinkamomis priemonėmis, ką būtų galima daryti, kad e, būtų išsaugotos pagrindinės teisės, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga. Kad ir kad tai atsispindėtų mūsų politikoje. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponia Viki Ford. Ačiū. Pernai šioje pačioje vietoje aš perspėjau, kad mus laukia beprecedentiniai iššūkiai tiek mūsų ekonomikai, tiek ištekliams, tiek saugumui. Ir šiandieną dauguma Europos iš tikrųjų situacija nieko nepagerėjo. Kai kuriuose valstybėse dar tapo prastesnė. Europai reikia pokyčių ir tas nuolatinis siekis stiprinti politinę sąjungą nėra sprendimas. Mano frakcija to nepalaiko. Mano šalyje prieš šešis metus mes išgyvename sunkia ekonominė krizė, tačiau dabar turime daugiau negu bet kas darbo vietų ir turime sparčiausiai vakaruose augančią ekonomiką. Tai yra dėl galaikių ekonominių planų. Europoje ekonomika turėtų būti pirmoje vietoje ir jos konkurencingumas kūrė darbo vietas ir užtikrina augimą. E, Šitą rezoliuciją turi tam tikrų pasiūlymų, tačiau ES neturi E, kurptų naujų teisės aktų, kurie e, reguliuotų pirmiausiai verslą, e, kištusi verslo reikalus. Ir komisija iš tikrųjų numatė atsimti keletą teisėkurs iniciatyvų, e, e, mažina centralizuotų iniciatyvų skaičių ir be abejo pranešime apie tai pasakyta, todėl mes jį palaikome. E, nes, kai yra pertas reguliavimas, be abejo verslui sunku plėtotis, sunku klestėti ir pranešime apie tai kalbama. E, Sukūrus vieną bendrą rinką, priekyba tapo sėkmingesnė, sklandesnė ir mes be abejo turime išnaudoti skaitmeninės ekonomikos privalumus, atveriamas galimybės šioje, šiame pranešime vėlgi apie tai kalbama. Uh, Toliau kalbame apie e, glaudesnių ryšių e, užmėgimą su Kanada ir Junktinėmis valstybėmis. Ir taip, mums reikia naujų investicijų, reikia naujesnių, aktyvesnių ekonominių ryšių. Mums e, reikia taip pat sureguliuoti situaciją Graikijoje ir nustoti apsimetinėti, kad visos valstybės skolos yra vienodo pobūdžio, vienodos. vienodos. Mums reikia mažiau teisės aktų, bet esame teisės aktai turi būti labai aiškiai kryptingai nukreipti, kad sulauktumėm uh, e, uh, e, reikiamą efektą. Ir mano frakcija be abejo yra pasirengusi prisidėti prie konkurencingumo stiprinimo ir bendradarbiavimus tais, kurie dalinasi šią viziją. Ačiū toliau, trys minutės, liberalų frakcijos vardu Sofija Tran. E, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos atstovė. Jūs turbūt su šypsena pastebėjote, kad e, parlamento rezoliucija prasideda fraze, kad mes norime kalbėti apie rimtus reikalus ir paskui reikia maždaug 29 aprašoma, kasgi tai per svarbios temos. Aš labai sveikinu Europos komisijos sieki, kuri palaikė daugumą šio parlamento atstovų, e, mažinti biurokratiją visada, tai yra puiki mintis, tačiau tai neturi tapti savaigių tikslų ir, tiesąkant, kalbant atvirai, biurokratijos mažinimas, kad ir koks jis svarbus procesas, nėra galtinis atsakymas į daugelį kylančių iššūkių. Tai nėra sprendimas pabėgėlių problemai, tai nėra eurozonos problemų sprendimas, tai nėra atsakymas leidžiantis sutvarkyti reikalus Šengeno erdvėje, e, tai nėra deramas atsakas ponui Putinui. Taigi mums reikia karpyti biurokratiją, bet reikia daryti ir kitus dalykus. Labai svarbu turėti meni, kad e, šiandieną mes kuriame Europos Sąjungą, kurioje gyvens ateities kartos. Ir mes kalbame ne tik tai apie mus ir mūsų nedidelius nuomonių skirtumus ar mus vieninčius dalykus. Mes kalbame pirmiausia apie ateities kartų gyvenimą. Ir be abejo labai svarbu užtikrinti geresnį teisėkurą. E, mano požiūriu, daug svarbiau yra kalbėti apie procesą, o ne apie rezultatą, nes rezultatas yra politinio pasirinkimo e, klausimas. Tuo tarpu E, procesas iš tikrųjų yra labai svarbus ir čia komisija gali iš tikrųjų daug nuveikti. Pavyzdžiui, e, pirmiausia įdėkdama tikrą skaidrumą, prieigą prie dokumentų, kadangi nepaisant gražių frazių, aš e, kol kas matau, kad trys institucijos, skaitant ir Europos parlamentą, vis dar labai konservatyviai reaguoja į skaidrumo reikalavimus, į atsiverimą. E, na ir dar vienas dalykas, kuris nėra galbūt rezoliucijoje, bet kalbu turbūt su mūsų vardu. E, mums labai svarbu sulaukti tikro realaus atsako į e, parlamento patiktus klausimus raštu, o ne kaip įprasta teikiamus visokius įsisukinėjimus ir tiesiog neigiamus atsakymus. Taip pat labai svarbu, kad būtų reaguojama į parlamento teisėkoros iniciatyvas ir, man atrodo, jūs, komisarė, taip pat sakėte, kad jūs ketinate čia kažką naujo nuveikti, kadangi kartais juokinga iš tikrųjų kaip piliečių iniciatyva kuriai reikia palaikyti milijonų e, parašų, įpareigojo komisiją e, e, veikti, netidėliojant. Tuo tarpu parlamentas, kurį išrinko keli šimtai milijonų piliečių, e, jo balsas dažnai yra ignoruojamas. Manau, kad galų gale iš tikrųjų komisija galėtų kur kas e, geriau reaguoti į peržiūrą įvertinimo procesą. Na ir Dar vienas dalykas, mes kalbame apie eurozonos stiprinimą ir kalbame ne tik tai apie Graikiją. E, reikia stiprinti visą eurozoną, spręsti esamas problemas ir tai yra daug daugiau negu penki komisijos pasiūlymai. Taigi labai svarbu, kad komisija e, e, imtųsi daramų veiksmų. Galų gale labai svarbu yra išlaikyti veikiančią šengeno zoną, užtikrinti judėjimą laisvę. Na ir pabaigai šie rūmai yra raginę sukurti mechanizmą, kuris leistų e, E, stiprinti antrąjį žmogaus teisų ir e, teisinės valstybės pagrindų straipsnį ir labai tikimės, kad komisija taip pat palaikys šitą iniciatyvą. E, dėkoju. Toliau dvi minutės kalbės Kristina Cuber. Ji GUE NGL frakcijos vardu kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė keletas valstybių narių šiuo metu išgyvena sunku laikotarpį ir šis dramatiškas laikotarpis yra pavojingas ne tik gyventojams, darbuotojams tose šalyse, bet ir apskritai tų šalių ateičiai, kalbant apie ES politiką, kuri e, kol kas tarnauja tik tai stambaus kapitalo interesams. Dėl to mes e, pateiksime rezoliuciją arba kitaip tariant e, tam tikrus pakeitimus pakeitimus rezoliucijoje, e, e, kurie e, bandys atkreipti dėmesį į tam tikras problemas. Ir e, ypač tose šalise, kuriuose reikia daryti kažką kitaip, nes e, tos taupimo priemonės jos turi e, būti E, pateisinamos. Mums, mes nebenorime ekonominės valdysenos, nes manau, kad pačios valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti tokį biudžetą, kuris atitiktų jų poreikius. Todėl mes norime, kad stabilumo ir augimo paktą pakeistų kitas paktas, tai būtų vystimosi ir, e, ir užimtumo paktas. Ir manau, kad reikia e, sušaukti tarp vyriausybinę konferenciją, kurioje dalyvautų visų valstybių narių atstovai ir kad būtų patvirtintas tas paktas. Taip pat reikia kalbėti apie Europos centrinio banko statutą, e, nes reikia demokratinės kontrolės, kad e, valstybės narės turėtų galimybę e, kontroliuoti bankus. Taip pat yra labai svarbu, kad valstybės narės turėtų galimybę pasisakyti šiais klausimais. Todėl mes norime E, atsisakyti nuostatų dėl bankų sąjungos, mes norime demokratiškai veikiančios bankų sistemos, nes mes matome dabar, kad bankų, e, bankai veikia ne piliečių interesams, o tokios sistemos reikia atsisakyti. Jeigu e, kas nors sakytų, kad tokia sistema yra neįmanoma, mes siūlome e, tokią sistemą. Dėkoju dabar. E, dvi su pusė minutės žaliųjų vardų kalbės kolega Bas Aikaut. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui už įžanginį pasisakymą. Manau, kad dėl vieno dalyko visi galime sutikti. Europa tikrai turėtų rimtai gerai pasirodyti dėl didelių dalykų ir nekreipti dėmesio į pernelyg didelio į smulkmes, bet kitas dalykas, ką mes apriešime kaip stambius didelius dalykus ir smulkius, tai yra diskusijų uh, subjektas ir reikia sprendimo. Ir dabar nesislėpkime apie po, už poveikio vertinimų tam tikrų suvesnių lentelių. Mes turime rim, surenkti rimtas politinės diskusijas apie tai, kas yra rimčiausi, svarbiausi dalykai ir netokie svarbus dalykai. Iš mūsų perspektyvų žiūrint ir daug e, kritikuojama dabar ES jos funkcionavimas, tačiau e, ar taisyklių gausa iš e, Briuselio, ar padėtis Graikijoje, ar kylantis nedarbas Europoje, ar didinti neligybė Europoje yra didžiausia problema. Man atrodo, paskutinis dalykas, man tai yra tikrai stambus didelis dalykas. Europa turi tapti Europa, kuri E, sieks panaikinti neligybę, užtikrinti socialinę Europą, tvarę Europą ir tai yra esmė, tai yra didelis, didysis dalykas, tai didysis iššūkis Europoje ir mes, manau, visuomet turime būti vieningi dėl šių dalykų. Ponas, ponė Timermansai, jūs sakėte, kad reikia išlaikyti mitą, jog ši komisija nėra pažangi ir neturi pakankamai ambicijų teisėkuros srityje. Tai Aš turiu pasakyti, kad mes turime vis tik tai pamatyti rezultatus, tam tikrus įrodymus. Ir kada mes tą galėsime pamatyti tuo met, kai jūs pateiksite taip vadinamą ambicingesnį pasiūlymą dėl žiedinės ekonomikos priemonių paketų. Mes žiūrėsime, ar tikrai e, daugiau ten ambicijų atsiras. Ir e, nes. E, E, esame šiek tiek skeptiškai nusteikę, bet gal jūs rodysite, kad mes neteisūs, aš nieko prieš tai. Kitas dalykas, rimtas dalykas yra migracija. Perkelimo planas pasiūlytas komisijos yra geras mano nuomonė, bet taip pat tai yra tik diskusijų pradžia ir manau, kad komisija turėtų pateikti pasiūlymus dėl legalių uh, migracijos elementų. Mokesčiai, mokesčių pasiūlymai nėra labai uh, ambicingai, mums reikia daugiau skaidrumo, užtikrinti atskaitomybę pagal šalis. Ekonominė ir pinigų sąjunga, ji turi būti demokratiškesnė ir labiau socialinė. Dėl šių visų dalykų mes jūs kvestionuosime, žiūrėsim kaip yra, bet šiaip reikia dirbti kartu kartu mes siekėme bendradarbiauti dėl tarp institucinio sustarimo ir dirbkime visi vienodomis teisėmis ir nesislapstykime už biurokratinių poveikio vertinimų ir renkime e, politinės diskusijas, kur visos trys institucijos dalyvautų lygiomis teisėmis. Toliau. FDD frakcijos vardu Davidas Borelė. Dėkuoju. to, kas įvyko šią savaitę, kas vyko sekmanį Graikijoje, nebeįmanoma e, žiūrėti į Europos darbo programas kaip prioritetą didžiausią. Kažkas praeitą sekmanį nepaprastai svarbaus įvyko ir mes turime visi prisimti atsakomybę, visos institucijos. Atenai atsiuntė politinį, o ne techninį signalą Europos parlamentas atstovauja žmonėms ir mes turime priimti tą politinį signalą. Norėčiau paskatinti Junkerio komisiją parengti tokią darbo programą, kuri atsižvelgtų į tai, kas įvyko praeitą savaitę. Tai turėtų būti komisija, kuri būtų verta politinių iniciatyvų teisės. Taip pat reikia ypatingai paremti labiausiai pažydžiamus žmonės. Reikia atsižvelgti plane ir į geografinės teritorijos, kurios labiausiai nukenčia Europos parlamentas, turėtų visuomet galvoti apie žmonės. Komisija turi iniciatyvos teisę ir ji labai išmintingai turėtų ją naudotis, galvodama apie ateitį. ateitį taip pat reikėtų nepamiršti solidarumo, o atskiros priemonės turėtų būti skirtos e, aukštam nedarbui mažinti, priemonėms trūkdančiams augimui šalinti, e, didelė valstybės skola, biurokratija. Tai taip pat nepadeda nei verslui, nei eiliniams žmonėms požiūris, kuris E, padėtų spręsti migracijos problemas, kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis, korupcija, mokesčių vengimas, organizuotų nusikaltelių infiltravimas. E, tose sitise reikia vientisų veiksmų sąjungos lygmenių. Mes Europos institucijos negalime savo leisti prarasti dar daugiau pasitikėjimo piliečių akise. Mes turime susigražinti pasitikėjimą rinkėjų. E, tikimės, kad padirbėsime gerai ir pademonstruosime samoningumo reikiamą lygį. Dėkuoju ponui Boreliui. Dėkuoju ir už tai, kad laikėtės laiko limito. Dabar ENF frakcijos vardu dvi minutės kalbės Lorenzo Fontan. Ačiū pirmininkė. komisarė. Nemažai dalykų per šią diskusiją jau buvo pasakyta šioje salėje ir jeigu prisimintume, kas vyko prieš metus, tai situacija panašiai, jeigu neblogesnė. E, buvo keliami klausimai, ką komisija ketina nuveikti ne tik savo ateičiai, bet ir Europos Sąjungos ateičiai, kadangi labai sunku suprasti, ar komisija apskritai supranta, kad jinai prisiema vis daugiau užduočių. Ir e, nepakanka tiesiog įsigyti naują šluotą ir jau galvoti, kad visas namas bus iššluotas. Reikia pradėti viską nuo pagrindų. Jau prieš dešimtmečius mes kalbėjome apie gerovės kūrimą, tačiau dabar faktiškai Europa yra beveik griuvėsiuose, e, tikra katastrofa. Uh, Todėl labai svarbu būtų, kad jūsų politika iš esmės būtų reformuota ir pakeista, o ne tik tai nubraukiamas dulkės. Tai, ką jūs kalbėjote prieš metus, šiandien jau nebepakankama. Akivaizdu. Ir turėtumėte pasakyti, kur yra jūsų tikrieji prioritetai. Gal jūs linkėjus nutėlėti. Mes e, orientuojamės į mažas silpnės įmonės e, ir pirmiausiai tai yra stipri Europos pusė įvairovė identiteto pagrindas. Tuo tarpu, jeigu kalbame apie didžiuosius bankus ir e, multinacionalinės korporacijas, panašu, kad e, viskas bandoma tiesiog suplakti į vieną vietą ir e, realybė paskandama skaičiuose. Taigi, labai panašu, kad e, kai kurios priemonės e, skamba tarsi kažkokie tai arbatpinigiai, e, kurie naudingi didžiosiam korporacijom, bet ne mažosiams įmonėms. Vėlgi, žiūrint globaliai į tai, kas vyksta pasaulyje, man įdomu, kodėl nieko nesimama apginti mūsų brolių krikščionių kitose šalise. Skambus tokie kaltinimai islamofobija ir panašiai, bet niekas nekalba apie kažkokį krikščionybės fobija. Jau atsistojo kolegė Kristina Morvai, tai ją ir suteiksiu žodį, prašau. Az Európai Bizottság e, új. Ačiū pirmininkė. Naujoji Europos komisijos darbo programa labai aiškiai sako, kad ten palaikomos visos e, teisėtos migracijos formos. Uh, ir bus įmamasi griežtų priemonių prieš nelegalią migraciją. Aš tiesiog paskaičiu jums citatą. Taigi norėčiau užduoti klausimą, komisarė. Ar jūs tikrai e, atskiriate šias dvi migracijos rūšis? Ar galite aiškiai paaiškinti Europos piliečiams, ką reiškia legali ir nelegali migracija? Mes žinome, kad legali migracija galėtų būti, kai kažkas, tai, pažiūrėjau, prašo pabėgėlio statuso, kadangi tas asmuo pabėgo iš karo zonos savo šalyje. Tačiau norėčiau paklausti, kodėl toks asmuo turėtų išmesti savo pasą, tapatybės korteles ir visus kitus dokumentus, pavyzdžiui, ties Serbijos ir Vengrijos sieną. Kodėl tas asmo negali aiškiai pasakyti, kad aš atvykstu iš Sirijos, bėgu nuo karo ir suteikite man pabėgėlių statusą. Štai mano dokumentai. Ir kiti, jeigu jie sprunka nuo karo, kaip šitie žmonės, e, šitie tėvai palieka savo moteris, giminaitės, pavyzdžiui, žmona, seseris ir panašiai toje karo zonoje. Norėčiau išgirsti atsakymus šios klausimus. Diskusijos baigtos, pasisakė visų frakcijų atstovai. Dabar suteiksiu žodį dar kartą komisijos vicepirmininkui, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nuskambėjo ne vieni komentarai ir, na, pirmiausiai noriu pasakyti, kad panašu, kad plačiai palaikoma idėja, kad reikia glaučiau bendradarbiauti dėl komisijos darbo programos, jinai turi būti gerai orientuota ir e, be abejo, politiniai prioritetai nustatomi po diskusijų. Pirmiausiai diskusijose turi būti išryškinti tie prioritetai. Kita vertus, aš taip pat matau, kad ši institucija yra linkusi, nusteikusi, beje, kaip ir e, taryba ir komisija, e, pasiekti tarp institucinių sutarimų, tikėkime, iki metų pabaigos dėl geresnės įsiekuros. Ir Be abejo, geresnė teisėkūra nebus visų problemų sprendimas. Geresnė teisėkūra neįspręs, pavyzdžiui, Graikijos problemos, geresnė teisėkūra e, nepadės mums spręsti problemų su Putinu, aš visą tai suprantu. Tačiau geresnė teisėkūra yra būdas e, pamėginti sureaguoti į, tarkim, daugybės mažų įmonių prašymus, kurie skamba visoje Europoje. E, kai aš keliauju per valstybės narės, aš visur girdžiu tą patį. Padėkite sumažinti biurokratiją, padėkite įnešti daugiau iškumo, padėkite mums suprasti, kad įmanoma sukurti aiškę teisės struktūrą. Ne tokia struktūra, kur įvairios valstybės narės turi daugybę variantų, e, kažką pagražinti, kažką pridangstyti e, ir galų gale įmonės nebegali susigaudyti. Joms reikia aiškios paprastos struktūros, kuri leistų užtikrinti augimą. Ir be abejo, tie dalykai e, per naktį nepakeis Europos esmės, bet geresnė teisė, kur iš tikrųjų sukurtų skirtingas sąlygas šimtams tūkstančių žmonių, kurie diena iš dienos tengiasi dirbti sunkiai, užtikrindami pragyvenimą ir savo, ir savo šeimos, ir e, savo darbuotojams. Taigi, mano akimis, tai yra svarbus dalykas. Tai, kaip mes kuriame teisės aktus, yra svarbus dalykas. Tai svarbu šimtams milijonų europiečių. Net jeigu jie patys ir nežino, nesisąmonina, kad tai jiems svarbu, bet vis dėlto tai yra svarbu, kadangi galų gale jie turi e, reikalų su galutiniais rezultatais. Ir noriu labai tvirtai pasakyti dėl poveikio vertinimo, dėl atidesnio tikrinimo. Tai nereiškia, kad mes atimsime iš politikų kažkokią tai įtaką. Manau, kad rezultatas būtų tai, kad politikai bus geriau informuoti ir aš nematau jokios problemos, jeigu politikai turės geresnės informacijos. Geresnis tikrinimas geresnis poveikiai vertinimas reiškia, kad politikai, kada priima sprendimus, turi geresnės informacijos ir jie geriau supranta, kokį sprendimą jie priema. Ir e, aš norėčiau, kad nebūtų šitą logiką aperčiam aukštinkojom. Nenorėčiau, kad politikai, kurie turėtų prisimti atsakomybės, taiga reikalautų atsisakyti mm, įvertinimo ar panašiai, nes tokie argumentai iš tikrųjų būtų nukreipti prieš mus, bet nemanau, kad tai yra teisinga. Komisija tikrai neketina pasinaudoti šitomis procedūromis tam, kad timtų galę iš politikų. Priešingai, mes norime, kad politikai būtų geriau parengti, geriau informuoti. Ir mes matome įvairiose valstybės narėse, kad kartais tas tikrinimas ar analizė veda prie išvadų. Ekspertai kartais pasako, pažiūrėjau, kad tokia, tokia priemonė dėl vienu ar kitų priežasčių bus brangesnė. Tačiau kartais parlamentai, nepaisant visko, priema sprendimo. E, Kadangi jų argumentas yra, kad e, mes turime aukštesnių politinių tikslų ir manome, kad e, tą auką verta padaryti. Taigi sprendimas vis tiek yra priimamas, bet bent jau žmonės priima informuotą sprendimą. Ir tai užtikrina daugiau skaidrumo. Ir dėl to ir svarbu mūsų institucijoms e, įnešti daugiau skaidrumo, kadangi tiems, kas yra mūsų teisės aktų, teisėkuros proceso gavėjai, klientai, taip sakant, jie turi aiškiai suprasti E, kad e, kai kuris atvejais problemos kyla ne iš ES, o iš valstybių narių, nes ten vis dar yra daug visokių neatskaidrių procesų ir dangstimų. Ir be abejo, vietiniai teisės, e, teisė kurs atstovai, vietiniai politikai turi teisę priminėti tos neskaidrius sprendimus, tačiau neverskite visos kalties tada ant ES ir jos institucijų. Aš manau, kad jeigu mes pasieksime tokio tarptautinio sutarimo, tai be abejo mūsų veikla taps skaidresnė. Taip pat kalbant apie deleguotus ir gyvenamos teisės aktus, čia irgi manau, kad mes galime sutarti, kad tikrai nešime daugiau skaidrumo, kalbant apie komisiją, mes ketiname visus deleguotų aktų projektus keturių savaičių laikotarpį darbinti internete. Taigi visi, ką tas domina, matys aiškiai, ką mes siūlome. Kalbant apie gyvenimo aktus, situacija kiek kitokia, kada, pavyzdžiui, kalbame apie produktų kainos e, keitimą. Mes negalime tų dalykų teikti viešosiam diskusijoms, turbūt visada supranta bet mes pasistengsime kuo daugiau tiek pirminį, tiek antrinį teisės aktų teikti visuomeniai svarstyti. Kad visi žinotų, ką mes veikiame ir tokiu būdu tikėkime išvengsime e, naujų kažkokio tai didelio masto ekonomikos katastrofų ar panašiai e, ir jų įtakos viešam valdymui. Be abejo, reikės imtis veiksmų daugeliu svarbių klausimų ir migracija yra vienas iš jų. Aš sutikras, kad rytoj, kada vyks diskusijos dėl uh, Europos e, vadovų tarybos e, pasitarimo rezultatų. E, pirmininkas Junkeris turbūt pasisakys to klausimu, bet mes pasiliekame prie savo pasiūlymų. Mes manome, kad mūsų pasiūlymai yra teisingi. Ir jeigu paklausite, koks yra skirtumas tarp legalios ir negalios migracijos, be abejo, žmonės, kurie piknaudžiauja prieglapščio sistema tiesiog siekdami geresnio gyvenimo Europoje, jie yra nelegalūs migrantai. Prieglapščio politika turi būti E, nukreipta į tuos žmonės, kurie iš tikrųjų bėga gelbėdami savo gyvybės. Aš manau, kad e, mes Europoje kaip tik dabar matome mažesnį palaikymą prie kopščio tikimų politikai, kadangi piliečiai pastebi, jog sistema yra piknaučiaujama. Ir labai svarbu, kad žmonės, kurie piknaudžiavo, būtų gražinti į tas valstybės, iš kurių atvyko. Taigi, jeigu kalbėsime apie migracijos ir prieglobščio tikimo politiką, labai svarbu, kad taisyklės būtų realiai taikomas, kad tie, kas tikrai nusipelnė gauti prieglobstį, gautų tą prieglobstį. Deja, per dažnai sistema ir juos nuvilia, o tie žmonės, kurie neverti prieglopščio, jie turi būti išsiųsti atgal ir mes turime sudaryti sutarimus trečiosiomis šalimis, kad tai būtų padaryta. Bet ir tai vėlgi reikia pabrėžti, kadangi tai yra paprasta demografija, mes turime tiesiog numatyti ES valstybėms e, galimybę E, užtikrinti taip pat paprastą įprastinę migraciją, kada žmonės tiesiog prašo darbo vizų ir jiems leidžiama e, atvažiuoti ir legaliai dirbti Europos Sąjungoje, kad jie netaptų priklausomi nuo kažkokių tai kontrabandininkų malonės, e, kad dirbtų nežmoniškam sąlygomis, tiesiog turi būti sudaryta sąlyga tiem žmonėm teisėtai atvykti ir normaliai dirbti Europoje, ten kur jų reikia. Mano požiūriu, mes tokias sąlygas irgi turime daryti. Na ir galų galę pabaigą norėčiau apibendinti, ponia pirmininkė, kad Labai svarbu, jog mūsų dvi institucijos dirbtų drauge, artimai bendradarbiautų, nes turbūt niekas nesiginčia dėl paties tikslo. Faktas yra, kad mes turime tiesiog geriau dirbti, kad tie rezultatai iš tikrųjų pasiektų mūsų piliečius. Ir e, e, kai kada tai yra e, be abejo didžiuliai projektai, svarbus rezultatai, bet kita vertus yra ir daug tokių nežymių žingsnelių, smulkių rezultatų, bet jų visuma sukuria geresnę apsaugą, geresnę ateitį šimtams tūkstančių e, jaunų europiečių, kurie iki šiol neranda darbo. Ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų tikslas, dėl kurio verta kovoti. Ačiū, ponia pirmininkė. Ähm, Dėkoju, ponė Timermans iki diskusijų pabaigos buvo pateikti, pateikti septyni rezoliucijų projektai.